direktyvos priedus. Aš tikiuosi, kad e, komisija ir toliau dės e, pastangas, kad na, į Europos parlamento pastą, e, na, bejonės bus atsižvelgta. Dėkoju, diskusijos šio klausimu baigtos, o balsavimas įvyks rytoj 12 val. O dabar mes galime pereiti prie komisijos vicepirmininkės pareiškimo dėl moterų lyties organų žalojimo. Ir baronienės Ašton vardu šiandieną kalbės komisaras Daly. Prašome. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, Bet koks smurtas lyties pagrindu yra netoleruotinas pagrindinių teisų pažeidimas ir aiškiai kliūtis lyčių lygybei užtikrinti. Moterų lytinių organų žalojimas yra viena iš smurto prieš moteris formų, kuri negali būti toleruojama. Tai yra žeminantis elgesys su moterimis, taip pat yra pagrindinės teisės, teisės į sveikatą, pažeidžiamos ir vaikų teisės. Manoma, kad pasa visame pasaulyje kasmet lytiškai suluošinama maždaug 3 milijonai moterų ir mergaičių. Beveik pusė milijono moterų gyvenančių Europoje patyrė lytinį suluošinimą. O keliems tūkstančiams moterų tokia grėsmė kyla. Lytinio suluošinimo negalima pateisinti kultūrinėmis arba religinėmis praktikomis ar tradicijomis. Tai turi skubių ir ilgalaikių pasiekmių moterų sveikatai ir netgi gali nusinešti jų gyvybę. Komisija yra įsipareigojusi imtis konkrečių veiksmų per aiškę ir nuoseklę politiką kovai su smurtu prieš moteris Europoje, kur ypatingas dėmesys bus skirtas lytiniam suluošinimui. Komisija ap, apie tai pareiškė savo 2010-2015 e, metų lygybės tarp vyrų ir moterų strategijoje. Dideliu iššūkiu lieka pateikimų ir palyginamų duomenų trūkumas. Mano kolegė Vivian jau kreipėsi į lyčių lygybės institutą, kad pastarasis įvertintų valstybių narių turimų duomenų patikimumą ir palyginamumą bei nurodytų esamas spragas. Atsižvelgianti tai, institutas parengs šio reiškinio situacijos ir valstybių narių pateiktų atsakymų įvertinimą. 2012 m. antroje pusėje gausime ataskaitą. Jos, jos rezultatai padės mums imantis tolesnių veiksmų šioje srityje. 2011-2012 metais komisija skyrė lėšų kovoti su žalingomis praktikomis per DAFNE 3 programą. Finansinė parama galėtų būti teikiama tarp valstybinėms projektams įgyvendinti organizacijoms, kurios užsiema tokių praktikų prevenciją, didina žmonių formatumą ir keičia socialinius požiūrius. ES nėra konkretaus teisės akto skirto lytiniam suluošinimui, tačiau daugelio valstybių narių teisės aktuose tokia veika yra baudžiama konkrečiais teisės aktais arba baudžiamuoju kodeksu didelė dalis valstybių narių į baudžiamosios teisės nuostatas įtraukia ir ekstrateritoriškumo principą, kas leidžia persekioti už lytinį suluošinimą, net jeigu nusikaltimas yra padarytas už ES ribų. Komisija imasi priemonių baudžiamosios teisės rytyje ir pateikė teisės akto projektą dėl nusikaltimo aukų teisių. Aukų teisų direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad visoje ES aukoms būtų užtikrintos tam tikros minimalios teisės, kad su jomis būtų elgiamas, tinkamai elgiamasi. Ši priemonė yra skirta užtikrinti, kad aukų poreikiai būtų vertinami kiekvienu atveju atskirai, o su pačiais pažeidžiamiausiais asmenimis, įskaitant ir lytiškai suluošintus, būtų elgiamasi ypatingai, atsižvelgiant į jų poreikius. Komisijos pasiūlymas kartu su Europos parlamento pakeitimais ženkliai pagerins nuo smurto kenčiančių moterų situaciją. ES įtraukė lytinio lošinimo klausimą ir į ES išorės veiksmus. ES remia lobistinę veiklą, kuria būtų skatinamos ir ginamos moterų teisės ir draudžiamos žalingos praktikos. Komisija kartu su išorės veiksmų tarnyba nuolatos kelia lytinio lošinimo klausimą bendraudamos su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenino šalimis. Šiuo atžvilgiu pabrėžiame, kad Afrikos šalis turi uždrausti moterų lytinių organų žalojimą teisės aktais, kurie turi būti veiksmingai įgyvendinti remiame Junktinių tautų generalinės asamblėjos planus dėl planuojamos rezoliucijos uždraužiančios lytinį suluošinimą. Labai svarbu, kad prie šios rezoliucijos prisijungtų šalis, o ypač iš Afrikos, kuriuose lytinio suluošinimo atveju yra daugiausiai. Išorės veiksmų tarnyba rengia kampaniją apie smort, smurtą prieš moteris ir mergaites kad būtų atkreiptas dėmesys į poreikį sustiprinti pastangas šiam reiškiniui pašalinti, ypač Afrikos kontinente. Lytinių organų žalojimas yra moterų ir vyrų neligybės pasiekmė, kur yra ekstremali ir netoleruotina. Komisija kovoja su šia neprimtina praktika, įgalindama moteris ES ir už jos ribų per teisės aktus finansavimo programas, teikia paramą organizacijoms, didina žinojimą ir taip toliau. Dėkuoju išdėmesi. Grazie, komisario. Ora la parola agli... Dėkoju komisarui. Dabar suteiksime žodį e, politinių frakcijų atstovams. Visų pirma, EPP frakcijos vardu ponia Moskardinį. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad e, na, kova tęsiasi. Mes turime kovoti su e, na, socialiniu tokiu reiškiniu, su kuriuo susiduria, susiduria tūkstančiai moterų. Manau, kad už tokią veiklą turėtų būti baudžiama baudžiamąją teisės baudžiamąją teisę. Dėl tos priežasties noriu tikrai pasakyti, kad e, smurtas prieš moteris e, na, yra labai neigiamas dalykas. Taip pat nereikėtų pamiršti ir Afrikos moterų, kurios e, kovoja prieš lytinį suluošinimą ir netgi susiduria su toje kovoje su labai rimtomis problemomis. E, juk jos stoja prieš e, tradicijas, prieš savo kultūrą, e, kuri na, kaip, kurioje jau moterų stereotipas yra susiformavęs. Netgi ES yra tam tikrų na, mažumų, kuriuose lytinis lošinimas yra praktikuojamas. Ir ES reikėtų kovoti su šiuo e, reiškiniu. Dėl tos priežasties rezoliucijoje esantis 6, 7, 8 punktai ragina komisiją imtis veiksmų kovojant su šiuo reiškiniu. Apskritai, kalbant apie smurtą prieš moteris ir strategiją, e, ji turėtų apimti ir priemonės prieš lytinį suluošinimą. Reikėtų organizuoti švietimo programas e, mergaitėms, ne tik ES, tačiau ir trečiojose šalyse. Mes savo e, rezoliuciją dėl seksualinio išnaudojimo dėl kurio e, parlamentas balsavo 2009 metais e, vasario mėnesį. Ir dėja, nors praėjo tikrai nemažai laiko nuo tada, kai mes balsavome dėl tos rezoliucijos, vis dėlto nebuvo imtasi veiksmų, kad vis 27 šalyse būtų vienodai baudžiama už tuos pačius nusikaltimus. Ačiū. Dabar žodis ponui Gomeš iš socialistų frakcijos. Moterų lytinių organų žalojimas yra lyčių neligybės išraiška. Tai yra skurtas, smurtas prieš moteris ir tai yra žmogaus teisų pažeidimas. To toleruoti negalima. Nei dėl religinių, nei dėl kultūrinių priežasčių. Todėl labai svarbu įtraukti kovą su moterų lytinių organų žalojimu į mūsų bendrą kovą prieš smurtą prieš vieną ar kitą lytį. Tai įgalina mus daryti ir visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Reikėtų ieškoti inovatyvių programų, kovoti su šia problema, reikėtų išrauti su šaknimis šias praktikas, kurios jaunas mergaitės pastato į labai pažeidžiamą padėtį. Reikia užtikrinti prieigą prie tokių programų. Taip pat reikia įgyvendinti visuomenės informavimo mm, programas tiek Europoje, tiek kitose žemynuose. Todėl prašau visos ES ir valstybių narių laikytis Europos parlamento vėliausios rezoliucijos rekomendacijų. Turime didinti moterų ir mergaičių emancipaciją, remdamiesi 2012 metų moterų ir vyrų lygybės programa. Turime į tą įtraukti ir nacionalinės valdžios institucijas, trečiasias šalis ir pilietinės visuomenės organizacijas. Dėkui. Ačiū. Alde frakcijos vardu, ponė Bilbao. Dėkui. Kalbant apie moterų lytinių organų žalojimą, tai yra be ne žiauriausias lyčių neligybės man, pasireiškimo būdas kai moteris yra laikomis, laikomos žemesnėmis, jos negauna tokios padėties visuomenėje, kokia jai, joms priklausytų. Mes turime kovoti su tokiomi, tokiais papročiais, turime pašalinti smurtą prieš moteris, reikia informuoti visuomenę, kad to pasiektume, kadangi lytinių organų žalojimas pažydžia moterų orumą Tiesiog e, atliekant tokią praktiką yra išreiškiama net nepagrįsta baime. Todėl mes turime e, teikti finansavimą ir kitokią pagalbą visuomenės informavimo programoms. Dėkui. Toliau žaliųjų vardu. Panas Dura. Dėkuoju, ponė Pirmininkė, aš tikiuosi, kad rytoj mes e, vienbalsiai patvirtinsime šią rezoliuciją, kadangi joje kalbama apie visiškai suprantamus dalykus ir joje kalbame apie uh, tarptautinės bendruomenės strategiją, kurios tiklas būtų uždrausti, e, siekti, kad jungtinių tautų lygmenių būtų uždraustas uh, moterų lytinių organų žalojimas. Pane Šantal, Burkina Faso pirmoji dama, vei to siekia tarptautinių lygmenių. Kai kurios valstybės jau e, uždraudė šią praktiką ir aš manau, kad e, mūsų rezoliucija galės e, sustiprinti mūsų poziciją generalinėje Junktinių tautų asamblėjoje ir aš manau, kad ši rezoliucija taip pat nusius labai svarbu politinį signalą. Ir mes taip pat turėtume plėtoti savo bendradarbiavimą su moterų grupėmis, kurios kovoja su šia, su šia praktika nes mes kalbame būtent apie moterų žalojimą ir dažnai būtent moteris pačios ir sužaloja kitas moteris. Ir galima būtų imtis veiksmų jungtinių tautų lygmenių ir labai svarbu yra nepamiršti apie šią tą, tą strategiją ir būtina žiūrėti, stebėti taip, kaip yra, yra gyvenama. Tai būtų naudinga visoms planetos moteriams. Ačiū. Toliau ECR frakcijos vardu Jana Kudakis. Vieną minutę. Man gėda, kad moterų lytinių organų žalojimo atvejų skaičius mano apygardoje Londoje, Londone didėja. Man gėda pripažinti, kad visą tai vyksta Londone, todėl džiaugiuosi, kad šiandieną čia vyksta šios diskusijos, kadangi lytiniai organai žalojami moteriams gyvenančioms čia, Europoje. Ir lytinių organų žalojimas Junktinėje karalystėje yra neteisėtas. Ir mūsų įstatymas siekia apsaugoti aukas, net jeigu nusikaltimas yra įvykdomas už ES ribų. Todėl visos valstybės narės turi imtis veiksmų tam, kad ši praktika būtų nutraukta. Mes turime apsaugoti moteris ir mergaitės ir tokiu būdu taptume pavyzdžių besivystančiam pasauliui. O lytinių organų žalojimas yra barbariškas veiksmas. Jis pažeidžia moterų ir mergaičių pagrindinės teisės. Dabar apie tai bijoma kalbėti, tai yra tabu. Todėl aš tikiuosi, kad kalbėdami apie šią praktiką atvirai informuosime visuomenę ir tokiu būdu žengsime žingsnį link to, kad ši praktika išnyktų. Dėkui. Grazie. Ačiū. Toliau guoja e frakcijos vardu Gustafson pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad rytoj patvirtinsime bendrą rezoliuciją, kurią aiškiai paremsime jungtinių tautų pastangas kovojant su moterų lytinių organų žalojimo, teikdami, kad tai yra neprimtina smurto forma prieš mergaites ir moteris. Noriu pabrėžti, kad kova su moterų lytinių organų žalojimu Europoje ir visame pasaulyje turi eiti kova koja kojon su didesniu moterų ir vyrų lygybės užtikrinimu visuose visuomenės lygmenyse. Taip pat būtina užtikrinti ir stiprinti moterų lyginės ir reprodukcinės teisės, moterų teisę kontroliuoti savo kūną. Taigi, tu, Europoje turime būti atsargus, kad nesumenkintumėm tam tikrų kultūrų ar jų grupių. Tuo pat metu būtina apskritai stiprinti mergaičių ir moterų ir daugumos ir mažumos grupių padėti visuomenėje. Įgyvendinant tikslinės priemonės kovai su moterų lytiniu organų žalojimu būtina bendradarbiauti su moterų organizacijomis ir kitais pagrindiniais veikėjais. Galiausiai noriu pabrėžti, kad šioje rezoliucijoje mes dar kartą raginame komisiją pateikti pasiūlymą dėl ES strategijos kovai su smurtu prieš moteris. Tik per nuoseklę strategiją galime veiksmingai ir ryštingai įgyvendinti ES priemonės skirtas kovoti su moterų lytiniu organų žalojimu Europoje. Ačiū. Dabar žodis poniai Matera pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Aš esu įsitikinusi, kad paremsiu Europos parlamento rezoliuciją, kad būtų užkirstas kelias šiai brutuliai praktikai lytinių, lytiniam suluošinimui. Na, visų pirma, tokiu atveju mes padėsime E, moterims, e, kurios yra sužalojamos ne tik tai pasaulyje, bet taip pat ir ES. Tuo pat metu mes kovosime ir su e, moterų neligybė. Kalbant apie lytinį suluošinimą, jis turi nepakeičia, ne, negražinamų pasiekmių moters mentaliniai ir apskritai sveikatai. Pavyzdžiui, e, negali moteris užsikrėsti AIDS, taip pat e, gali, tarkim, e, gimdymo metu kilti komplikacijų. Ir tai tik tai keletas pavyzdžių, kas gali atsitikti, jeigu, pavyzdžiui, lytinis lošinimas vyksta E, nešvariais instrumentais. Be kita ko, toks lytinis lošinimas dažnai atliekamas mergaitėms, kurios yra jaunesnės 15, nei 15 metų. Ir tokiais atvejais reikėtų taikyti tada jungtinių tautų konvenciją dėl vaikų teisių. Aš norėčiau, kad lytinis lošinimas būtų pripažintas kaip nusikalstama veikla ir kad būtų skirtumas finansinės lėšos tokiam reiškiniui e, eliminuoti. Šiuo atžvilgiu valstybės narės turėtų imtis bendrų veiksmų, kad būtų užpadėtas taškas smurtui prieš moteris pasaulyje. Ačiū. Dabar žodis ponui Dekeizer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pareikšti užuojautą visoms moteriams ir mergaitėms, kurios nukentėjo nuo šios praktikos. Turime žinoti, kas yra moterų e, lytinių organų žalojimas. Yra kalbama tik tai apie vieną e, jo formą klitorio pašalinimą, bet yra ir kitokios formos. Ir dažnai e, yra žalojami organai tol, kol susiformuoja didžiulis randas, e, užtveriantis e, vaginą Taip pat padaromas nedidelis plyšys tam, kad e, moteris galėtų šlapintis ir galėtų pasišalinti menstruacijų kraujas. Po to, kai prasideda mėnesinės, jos turi į vaginą įvesti e, vamzdelį, per kurį pasišalina kraujas. Tokiu būdu e, joms užsikrečia įvairiausiamis infekcijomis ir turi raitytis ant žemės iš skausmo. Ir Aš tikrai mačiau moterų, kurios gimdo, nors nukentėjo nuo militinių organų žalojimo, o jų vyrai nenori, kad jų žmonoms būtų padėta. Iš tiesų, su moterimis toks elgesys yra nepriimtinas ir tai yra ne tik tai musulmonų kultūros paprotys, jis ir kitur yra paplitęs Ir jis mums primena iš tiesų skaistybės diržą, kuris buvo paplitęs krikščioniškoje kultūroje, kai moterims būdavo uždėdamas, skaist, uždedamas skaistybės diržas, kai jų vyrai išvykdavo į kryžiaus žygius. Tad mes matom čia religinį fanatizmą ir tokias žiaurias praktikas, kurios nesiliauja ir dabar. Moteris yra kankinamos tiesiai mums prieš akis. Turime pašalti visus tabų ir dėkoju komisijai už tai, kad kalbame apie šį klausimą. Ačiū dabar žodis poniai Vikstrom. Vieną minutę. Er- Dėkui. Moterų lytinių organų žalojimas yra pasibjaurėtinas dalykas. Apie 3 milijonus moterų nuo to nukenčia kiekvienais metais. Tai yra 8 tūkstančiai moterų per dieną. Ir iš tiesų penkios moteris per minutę nukenčia nuo tokios procedūros. Sunku net įsivaizduoti, kokį skausmą visą tai sukelia. Statistika tikrai yra labai liūdinanti, nes šimtai tūkstančių moterų Europoje atsiduria rizikos grupėje, kuri, kuriai gali būti atlikta tokia praktika. Ir jeigu mes norime, kad būtų visame pasaulyje uždrausta moterų lytinių organų žalojimo praktika, tai turėtų būti svarbiausias prioritetas užsienio politikoje. Klausome apie kad tai, kad tai vyksta, bet mes turime imtis realių veiksmų ir su tuo kovoti. Turime tai dalyti, dal, kovoti su tuo nesvarbu, iš kokios esame šalies ir kokia mūsų ideologija ar religija. Dėkui. Parola. Dėkoju. Dabar žodis Kilnilsen. Vieną minutę. Ačiū, aš pakalbėsiu iš savo asmeninės patirties šio klausimo. Aš kažkada dirbau e, asociacijoje Afrikoje ir pati savo akimis mačiau, kai buvo atliekamas lytinis luošinimas. Šioje rezoliucijoje yra sakoma, kad būtina bendradarbiauti su valdžios institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bet aš žinau, kokia yra situacija vietoje ir kaip tai svarbu, jeigu norime kovoti su šiuo reiškiniu. Visų pirma, supraskite, kad moteris, kurios atlieka tą lytinių organų žalojimą, daro tai kaip profesionalės ir uždirba pinigus. Ir, na, pačios yra pasirengusios nutraukti tokį veiklą, jeigu, pavyzdžiui, galėtų užsiimti kažkuo kitu. Aš galiu visą tai pasakyti iš savo patirties. Taip pat turi, labai puiku, kad e, Afrikos šalyse lankosi mūsų delegacijos ir e, kalba apie e, vyrų ir moterų lygybę. Ačiū. Dabar žodis Maklarkin. Vieną minutę. Kai aš buvau jauna, aš e, perskaičiau straipsnį apie moterį, kuri e, patyrė lytinių organų žalojimą. Apie tai niekada nebuvau skai, girdėjusi ir pra, netgi pravirkau. E, moteris buvo labai drasi, nes pradėjo kalbėti apie šį reiškinį ir na, turėtų būti gerbiama. Bet prisiminkite, kad na, milijonai žmonių, moterų pasaulyje yra patyrusi lytinį lošinimą. Uh, Na, tokia e, praktika yra žinoma taip pat ir Junktinėje karalystėje, kur e, tūkstančiai moterų legaliai yra e, suluošinamos. Dėl tos priežasties labai svarbu, kad Europos parlamentas kalbėtų visų aukų vardu, nes e, lytinis luošinimas paveikia moteris ne tik fiziškai, bet ir e, paveikia jų psichišką, psi, psichinę E, sveikatą. Taigi mes turime kalbėti apie tai, kad e, pažeidžiamos ne tik tokiu atveju moterų teisės, bet taip pat ir vaikų teisės. Tokia, toks reiškinys e, turėtų būti eliminuotas iš Junktinės karalystės, Europos Sąjungos ir kad būtų apsaugoti vaikai bei moteris nuo tokio reiškinio. Ačiū. Dabar žodis Pietikainen, pusantros minutės. Women's rights are human rights Have... Moterų teisės yra žmogaus teisės ir jas būtina saugoti visose gyvenimo sritise, užtikrinant teisinę apsaugą ir aiškumą. Ir tai nepriklauso nuo to, ką aš manau, ar reikia rūpintis šiomis teisėmis ar ne. Šios teisės yra visuotinos ir jos, jomis gali naudotis visos moteris. bet aš jums teisėms nesaikomas subsidiarumo principas. Ne valstybės narės ar kokios nors kitos šalis sprendžia, kaip elgtis su savo piliečiais. Vienas iš baisiausių nusikaltimų, žiauriausių nusikaltimų, kuris yra vykdomas moterio atžvilgiu, tai yra moterio lytinių organų žalojimas. Uh, dažnai žalojamos yra mergaitės. Visiškai nepaisoma jų nuomonės ir taip yra sužalojama jų ateitis, jų gyvenimas. Moteris turi teisę turėti savo nuomonę, jos turi turėti teisę spręsti, kaip elgti su savo kūnu, kaip elgti su savo protu ir kokį gyvenimą gyventi. ES institucijos turi imtis veiksmų. Europos komisija, parlamentas ir valstybės narės turimtis veiksmų tiek ES viduje, tiek daugia šalių lygmenių, ypatingai Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, tam, kad joje būtų patvirtinta e, rezoliucija per 67-ąją plenarinę sesiją, kuri uždraustų moterų, moterų genitalių žalojimą. Dėkuoju toliau kolegė Gijom. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš kaip ir kiti kolegos, aš norėčiau pasakyti, kad mes turime padaryti, e, užbaigti, tą, e, turime reikalauti, kad, kad būtų uždrausta šį baisį praktiką. Turime priminti valstybės narėms jų įsipareigojimus. Ir aš norėčiau papildyti tai, ką sakė kolegos. Mes manome, kad kad 50, e, 500 tūkstančių moterų gyvenančių Europoje e, kenčia nuo e, lytinio žalojimo ir jo padarinių. Ir mes turėtume atsižvelgti tai, kad kai kuriuose šalise taikomas yra lytinių organų žalojimas ir į tai reikia atsižvelgti, kai yra sprendžiama dėl to, ar suteikti pabėgėlios statusą. E, šių šalių pilietėms. Ir mes e, negalime skirtingai traktuoti e, atskirų šalių. Turime sutelkti jėgas ir kartu kovoti su, šiuo, su šia baise praktika. Ačiū dabar žodis kolegai Jimenez. Pusantros minutės. Dėkuoju pirmininkė kadangi nuo pat tada, kai atsidūriau Europos parlamente, aš visą laiką kalbėdavau apie moterų lytinių organų žalojimą ir sakiau, kad tai pažeidžia teisės moterų ir mergaičių. 17 milijonų moterų ir mergaičių yra nuo to nukentėjusios. Tai yra neįtikėtinas skaičius iš tiesų. O jeigu dar turėsime galvoje, kokias pasiekmes turi tokia praktika. Kai kas bando teisinti tokią praktiką kultūrinę tradiciją bet negalima to daryti. Dažnai tokia praktika yra atliekama vienerių ar ketverių metų mergaitėms. Ir tai netgi gali sukelti mirties atvejus. Todėl reikėtų padaryti viską, ką galime, kad pašalintume tokį žmogaus teisų pažeidimą ir jo atvejus. Tai ne tik, kad yra akivaizdi vyterų ir moterų neligybė. Tai yra praktiškai kankinimas jaunų mergaičių. Tai yra žeminanti praktika ir jie egzistuoja ir Europoje. Todėl turime aktyvuoti visus prevencijos mechanizmus, kuriuos tik galime pritaikyti pagal savo e, galimybės ir turime sustabdyti moterų lytinį lošinimą Europoje ir ES teisės aktai turi būti suvienodinti, turime visi kalbėti vienu balsu tam, kad tokia praktika mūsų valstybių teritorijose mm, išnyktų. Taip pat turi prie to prisidėti ir pilietinės visuomenės organizacijos, jos turi organizuoti visuomenės informavimo ir prevencinės kampanijas. Bet tikrai turime stengtis iš visų jėgų tam, kad mm, padėtume toms, kurios dar nuo šios praktikos nenukentėjo. Dėkui, panas Kašmin. Dėkuoju, pana pirmininkė. Aš suprantu, kas yra kalbama iki šiol. Iš tiesų, moterų lytinių organų žalojimas yra visuotinai tarptautiniu mastu pripažįstamas moterų ir vaikų teisų pažeidimas. Reikia uh, prisiminti visas moterų teisės. Taip, seksualinė, lytinė sveikata, reprodukcinė sveikata yra taip pat moters teisė, taip pat ir teisė pačiai spręsti, ką daryti su savo kūnu. Aš pats mačiau kokie yra fiziniai ir protiniai padariniai moterims, kurios buvo priverstos uh, atlikti lytinių organų suluošinimą. Uh, jokia kultūra, jokia religija negali pateisinti tokios praktikos. Ir aš džiaugiuosi, kad Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje 67-ojoje sesijoje bus šis ypatingai svarbus klausimas svarstomas. Ir taip pat džiaugiuosi, kad šiam klausimui jos svarstymui vadovaus grupė iš Afrikos. Bet tokia praktika vyksta ne tik tai Afrikoje ar kitose žemynuose. Tai vyksta, kaip jau sakėme, ir Europoje. 500 tūkstančių moterų dabar turi gyventi su moterų lyčių lytinių organų žalojimo padariniais. Ir 180 tūkstančių dar kyla tokia grėsmė. Tik pagalvokite, 180 tūkstančių moterų ir jaunų mergaičių kyla tokia rizika. Gėda mums visiems. Grazie, ora. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kalbėtojams pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Prašančių žodžių ir labai daug. Suteiksiu galimybę pasisakyti visiems, tačiau sutilkite jiems sukurta, sutelpta, suteiktą laiką. Ponas Kolkola. Pone Kolkola. Dėkoju. Pereitais metais e, na, gavome gerų žinių kai jungtinė karaly, jungtinės tautos ėmėsi informacinės kampanijos e, dėl šio reiškinio. Ir nors e, tikrai ta kompanija yra sveikintina, dėja e, moterų lytinis lošinimas vis dar yra realybė. Nežinau, priklauso kokiais šaltiniais vadovausis, tačiau pasak mano šaltinių, kai kuriuose šalyse apipjaustomos e, apie 70-80 procentų moterų. E, sakoma, kad tai yra daroma dėl sveikatos priežasčių, bet kuriuo atveju tai yra baisus reiškinys ir mes turime daryti viską, kad jam e, būtų padėta, padėtas taškas. E, nepaisant to, dėl kokių priežasčių vyksta tas lytinis luošinimas dėl religinių ar kultūrinių. Taigi kovą turime tęsti, turime paremti e, teismus, kurie imasi veiksmų e, patys šioje srityje, taip pat reikia organizuoti informacinės kampanijas, kad žmonės suprastų, kad lytinis lošinimas yra nusikaltimas prieš moteris.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 Aš sužinojau apie tai, kad viduramžių praktika taip egzistuoja ir šiandien. 500 tūkstančių moterų yra apipjaustyta. Mano jaunesniai dukrai yra 14 metų ir aš džiaugiuosi, kad ji niekuomet nebus apipjaustyta. Mes privalome ką nors daryti turime aiškiai pasakyti, kad tai nėra religijos reikalaujama praktika. Tai yra žiaurus žmogaus teisų pažeidimas ir jo negalime toleruoti. Reikia nepamiršti, kad po apipjaustumo merginos dažnai patiria sveikatos ir psichologinės problemas. Ir tik jeigu mes uh, apginsime apipjaustimo aukas ir pasipriešinsime jam, tuomet galėsime uh, užkirsti kelią šiai baisiai praktikai. Ponas Tarabela, uh, komisarė, uh, gerbimi kolegos, uh, vis dar labai daug uh, uh, merginų gali patirti lytinį su, uh, sužalojimą. Labai dažnai uh, apipjaustomos yra mergaitės nuo 4 iki 14 metų. moterų pagrindinės ir vaikų teisės turėtų būti apgintos visur pasaulyje ir ypač Europoje. Ir be abejo, kaip ir sakė ponas Kešman, mums rūpi tos moteris, kurios gali patirti šią baisę. Uh, uh, uh, praktika, nes žalojama yra jų fizinė ir psichinė sveikata. Tai yra barb barbariškas veiksmas, kuris visiškai e, paneigia moteris e, pagrindinę esminę teisę pačiai spręsti, kaip elgtis su savo kūnu. Ir todėl aš manau, kad mes turime paremti e, asociacijų kovojančių su apipjaustimu veikla, veiklą. Kilnilsen ir kiti apie tai jau kalbėjo ir aš jiems visiškai pritariu. Ono... Ačiū. Žodis Regner. Dėkuoju. Komisijos nariai, aš manau, kad e, skaičiai yra baisus. 150 milijonų moterų visame pasaulyje uh, patiria apie pjaustimą. Mes turime padaryti viską Europos parlamente, kad ši praktika būtų nutraukta. Turime reikalauti, kad ji būtų uždrausta, kadangi ji žaidžia žmogaus orumą. O apipjaustytoms moteriams būtina suteikti joms reikalingą medicininę ir psichologinę pagalbą. O tėvus, kurie e, leidžia šitą perti savo vaikais, reikia bausti. Stelo. Ačiū dabar žodis Kostelo. Pone pirmininkė, e, e, gerbimasis komisarė, moters lytinių organų žalojimas žaloja moterų orumą ir, jų, ir kenkia jų reprodukciniai sveikatai, žaloja jų merginų moterų psichinę ir fizinę sveikatą. Balandžio mėnesį Airijoje buvo patvirtintas įstatymas, kuris uždraudė e, lytinių organų žalojimą. Ir šis įstatymas draudžia išvežti e, merginas e, į kitas šalis tam, kad būtų atliktas apipjaustimas. Jauna Somalio, somalietė ėmėsi veiksmų Airijoje. Ir būtent jį paskatino mus priimti šį e, įstatymą. Be to, Junktinių tautų e, agentūros ir Amnesty International taip pat e, pradėjo darbą su medikais, ypač gimdymo namuose, ir taip pat parengė kelias teisėtvarkos pareigūnų ir teisėjų mokymo programas. Aš tikiuosi, kad mūsų priartimi galės pasiremti kitos šalis. Ir komisarė, taip pat norėčiau pasakyti, paklausti jūsų, ar e, direktyvoje dėl e, nusikaltimų nukentėjusių asmenų bus paminėtos apipjaustimo aukos. Tai būtų labai svarbu. Ir galiausiai, jūs sakėte, e, ponė komisarė, kad jūs sieksite, kad ši praktika būtų uždrausta ir aš tuo galiu tik tai pasidžiaugti. Dėkuoju. Grazie, onorevole. Ačiū žodis Rossi. Dėkoju pirmininkė. 2010 metais komisija e, pažadėjo, kad patvirtins strategiją kovai su smurtu prieš moteris. Tačiau matėme, kad e, na, nuo to laiko struktūriškai su šiuo e, reiškiniu lytiniu lošinimu nebuvo kovojama. Yra sakoma, kad 180 tūkstančių merginų ir moterų E, gali būti apipjaustytos kas metus, per metus. Dažnai lytinis lošinimas e, e, vyksta ir atliekamas mergaitėms iki keturių metų, kartais netgi kūdikiams. Dažnai yra naudojami nešvarūs instrumentai, kurie priveda prie komplikacijų ir netgi mirties. Mes laikomės nuomonės, kad lytinis lošinimas yra moteris, moters teisų pažeidimas. Manau, kad e, lytinį lošimą reikėtų priskirti nusikaltimams prieš žmoniją. Taigi ES turi dėti visas pastangas, imantis veiksmų prieš tą šalis, kurios toleruoja ir priema tokį e, dalyką kaip lytinis lošinimas. Dabar žodis Sinclair. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš paprastai prieštrauju šios institucijos veiklai, tačiau aš manau, kad pasaulyje reikia kelti šią problemą, nes manoma, kad 150 milijonų moterų visame pasaulyje yra apipjaustytos. Labai dažnai teigiame, kad apipjaustytai moteriai bus lengviau susirasti vyrą. Kaip galima remiantis religija ir kultūra žaloti mergaitės? Valstybės narės turėtų imtis vadovaujamo vaidmens kovodamas su šiuo nusikaltimu. Ir manom, aš manau, kad reikia numatyti labai griežtas bausmes už šį nusikaltimą. Ir turime nusiaišku signalą, kuris parodytų, kad būtent nutraukti šią, šią praktiką. Galima tik tai pasidžiaugti, kad e, dėl šviešiamosios veiklos ir e, teisės aktų e, pokyčių. Šios praktikos taikymas kai kuriuose valstybėse e, mažėja. Reikia padėti merginoms apsaugoti savo orumą ir e, pasipriešinti savo e, giminių ar, ar kitų šalia juosančių asmenų spaudimui. Ačiū dabar žodis komisarui daly. Ačiū Jums už diskusijas. 21-ame amžiuje milijonai jaunų moterų kiekvienais metais yra lytiškai sužalojamos. Joms kyla mirties grėsmė pasuluošinimu išgyvenusios moteris rizikuoja tapti neįgaliomis arba joms kyla didelės rizikos gimdymo grėsmė. ES ir toliau rems moterų teisės ir jų įgalinimą kovodama su smurtu lyčių pagrindu ir remdama iniciatyvas nukreiptas prieš žalingas tradicinės praktikas, o ypač lytinį suluošinimą. Liepos pabaigoje užsienio reikalų ministrai turėtų patvirtinti ES veiksmų planą dėl žmogaus teisų ir demokratijos ir ES Sąjungos žmogaus teisų ir demokratijos strategija, kur lytinis suluošinimas yra vienas iš prioritetinių klausimų. Komisija jau finansavo kelis svarbius pilietinės visuomenės projektus skurdžiausiose šalise. Apie 55 milijonus eurų buvo skirti gimdyvių sveikatos projektams ir projektams skirtiems jaunimui, jų konkrečioms sveikatoms problemoms bei poreikiams spręsti. Esu įsitikinęs, kad mano kolegės Keti ir Vivien bendradarbiaus su gerbiamais parlamentarais didinant žinojimą apie moterų lytinių organų žalojimą. Dėkojame komisarui. E, mes esame gavę tris rezoliucijos projektų pasiūlymus. E, diskusijos dėl šio klausimo yra baigtos. Balsavimas bus rytoj 12 val. O dabar.